Good afternoon. Good afternoon. We're resuming our work. Dar kartą labai diena visiems. Tęsime mūsų darbus. Šiandieną įvyko daug diskusijų, balsavimų. Taip pat balsuosime ir po pietų. Tačiau prieš tai Taip pat laukiant kolegų, kurie šiuo metu greičiausiai juda link mūsų posėdžių salės. Pakalbėkime apie korupcijos klausimus. Korupcija yra labai svarbus komisijai klausimas. Tai yra, aišku, sveikintinas dalykas, puiku, kad e, su korupcija yra kovojama, kad e, siekiama sukurti europinius standartus, siekiant įsiaiškinti, kaip turėtų būti kovojama su šiuo reiškiniu. Ir tai turi būti daroma ne tik tai galvojant apie ES interesus, bet ir apie ES vertybės, galvojant apie mm, piliečius, ES institucijas ir valstybės nares. Taigi puiku yra tai, kad komisija parengė pirmąją e, ataskaitą dėl kovos su korupcija strategijos. Tai yra tikrai puikus pagrindas siekiant įsiaiškinti, kokia yra esama situacija, Ehm, ir kokie, kokiamis priemonėmis su korupcija galima kovoti. Norėčiau pasveikinti komisarę Malstrom, kuri ketina pristatyti e, komisijos e, parengtą ataskaitą, o tada mes organizuosime diskusiją šiuo klausimu. Taigi norime pasveikinti atvykusią komisarę ir iš karto suteiksiu jai žodį. Ačiū. Man tikrai malonu dar kartą būti čia Šiandien aš ketinu pristatyti ataskaitą dėl korupcijos, tačiau taip pat, jeigu turėsite kitų klausimų, juos atsakysiu. Europos parlamentas visą laiką rėmė kovą su korupcija ir šią iniciatyvą, taigi norėčiau padėkoti Jums už paramą, kurią Jūs išreiškite man ir mano komandai. Vis, visose diskusijose Jūs pabrėžėte, kad korupcija e, mažina piliečių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis, kenkia e, investicijoms, taip pat e, na, leidžia rasti organizuotam nusikalstamumui būdui, kaip legalizuoti nelegaliai gautas pajamas. E, visa tai yra tiesa ir kainuoja kelis milijardus eurų. Kasmet, pavyzdžiui, 2011 metais Europos Sąjungai E, korupcija kainavo 120 milijardų eurų. Taigi ši pinigų suma galėtų būti geriau panaudota, ypač galvojant apie susidariusią situaciją. Taigi e, atėjo puikus momentas parengti ataskaitą dėl korupcijos. Ji buvo rengiama ilgą laiką, siekiant, e, kad e, ji būtų kuo galima platesnė. Ataskaita buvo patvirtinta pereitą savaitę, apima situacijos įvertinimą 28 valstybėse narėse, žiūrima, kaip yra kovojama su korupcija, kokiamis priemomis, įvardinamos geriausios praktikos ir taip pat, kaip valstybės narės galėtų dar geriau kovoti su korupcija korupciją. Ataskaita parodė, kad korupcijos lygmuo skiriasi valstybėse narėse, tačiau visose šalyse korupcijos reiškinys egzistuoja. Kitaip tariant, nėra nei vienos šalies, kur korupcijos reiškinys ne, neegzistuotų. Tai neramina piliečius. Eurobarometro studija buvo atlikta ir parodė, kad dauguma europiečių, tai yra nemažiau nei 76 procentai, mano, kad korupcija yra įsišaknyjusi valstybėje narėje. Ir taip pat yra dalis žmonių, kurie mano, kad korupcijos lygis padidėjo jų šalyje. Vienas iš dvylikos europiečių patys susidūrė su korupcijos reiškiniu pastaraisiais metais Ir 40 procentų Europos įmonių, kurios dalyvavo apklausoje, mano, kad korupcija yra kliūtis verslui e, Europoje ir tai yra sunerimti verčiantis dalykas. Pereitais metais e, korupcija tapo prioritetiniu klausimu. Daugie valstybių narių yra parengtos įvairios programos, e, naujai teisės aktai, įsteigtos naujos institucijos ir parengtos kovos su korupcija strategijos. Aišku, tai yra sveikintinas dalykas, mes priemame domen tai, taip pat ir pasiektą pažangą, priemam domin ir gerą praktiką, kuri sukaupta kai kuriuose valstybės narėse. Tačiau ataskaita rodo, kad tų, to nepakanka, nes pasiekti nepakankami rezultatai ir tą galima pasakyti apie visas valstybės narės. Patvirtinti teisės aktai nepakankamai gyvendinti, taip pat trūksta politinio įsipareigojimo eliminuoti totaliai korupciją. Taip pat matome, kad e, mažai žinoma apie tai, kad e, korupcija E, turi būti na, įtraukta, tiksliau kova su korupcija turi būti įvaira, įtraukta į įvairias sritis. E, pavyzdžiui, korupcija liečia ir politinių partijų e, finansavimą viešųjų pirkimų sritį, vietos valdžios institucijos. Kitas pavyzdys arba pavyzdžiui kyšiai gydytojams – ligoninėse. Taigi e, ataskaitoje e, kiekvienai 20 e, kiekvienai šiai problemai pateikiamos konkrečios rekomendacijos. At, mes rengdami šią ataskaitą organizavome labai daug diskusijų ir seminarų su ekspertais. E, ataskaitoje kalbama apie korupcijos tendencijas visoje Europos Sąjungoje. Taip pat e, kalbama, daug dėmesio skiriama viešiesiams pirkimams. Na ir dar 28 e, skyriai yra skiriami atskiroms valstybėms narėms. Pasiūlymai, kaip spręsti, kovoti su šia problema skiriasi, bet, na, Tarp rekomendacijų yra ir tokios, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, kalbant apie politinių partijų e, finansavimą, e, kad reikia na, sustiprinti paviešinimo priemonės, e, konfliktus, interesų konfliktus skaidriau spręsti, patvirtinti kažkokias strategijas, kaip būtų galima na, spręsti korupcijos problemą vietos valdžios institucijose, taip pat e, pagernant e, teisės institucijų e, situaciją, jų skaidrumą, sukurti kovos su korupcija institucijas. O jeigu jos jau yra sukurtos, užtikrinti jų did, veiksmingesnį veikimą. E, kitos rekomendacijos yra susijusios su lobizmo veikla, e, siekiant, kad pastaroji būtų kuo e, skaidresnė, kaip galima būtų kovoti su kišininkavimu ir taip pat, kaip, pavyzdžiui, sprendimų prieimimas valdžios institucijose galėtų tapti skaidresniu. Taigi, tai yra tik tai rekomendacijų pavyzdžiai, kuriuos mes pateikėme ataskaitoje. Kaip sakiau, daugiau dėmesio skiriama viešųjų pirkimui e, sričiai. E, kaip žinote, ES vienas penktadalis BVP yra išleidžiamas vietos valdžių institucijų m, per viešuosius pirkimus. 20 procentų tokių viešųjų pirkimų viršyje ES viešųjų pirkimų taisyklėse numatytas ribas. Ir OLAF E, pereitais metais spalį pateikė štai kokius duomenys. 2012 metais e, korupcija 12 e, sričių 8 šalyse kainuotų nuo 1,2 iki 1,4 milijardų eurų per metus. Eurobarometras taip pat per tą savaitę paskelbė, kad trečdalis įmonių dalyvaujančių e, viešuosiuose pirkimuose teigia, kad dėl korupcijos jie negalėjo laimėti e, konkurso. Taigi e, valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų, kad kovotų su korupcija viešųjų pirkimo srityje, pavyzdžiui, atlikdamos korupcijos rizikos įvertinimą, laikytųsi aukštesnių standartų, E, viso viešųjų pirkimo konkursų metu, taip pat įgyvendinant ir e, kontraktus, e, užtikrindamos, kad egzistuoja atitinkami kovos su korupcija mechanizmai ir panašiai. Detalės galite rasti pačioje ataskaitoje. Kaip minėjau, ta ataskaita yra pirmoji ir tai yra labai didžiulis žingsnis į priekį, tačiau tai yra tik tai pirmasis žingsnis. Jis yra svarbus, nes mes pirmą kartą įvertiname situaciją visose valstybės narėse ir pateikėme rekomendacijas ateičiai. Dabar mes norime įsiklausyti tai, ką pasakys pilietinė visuomenė, valstybės narės, Europos parlamentas ir bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis žiūrėsime, kaip buvo atsižiūrėti atsižvelgta į mūsų rekomendacijas. Taip pat mes ketime parengti programas, e, kuriomis būtų na, remiamos e, valstybės narės, kaip būtų galima geriau gyvendinti e, mūsų rekomendacijas įvairiose srityse, pradedant viešųjų pirkimų sritimi, plėtra ir taip toliau. Ataskaita parodė, kad na, reikalingas toks išsamus požiūris kovojant su korupcija. korupcija. Su korupcija bus kovojama taip pat ir Europinio semestro metu. Taip pat ataskaitos išvados bus panaudotos siekiant e, įsiaiškinti, ar reikalingi e, nauji teisės akto projektai. Po kelių metų bus įvertinta pažanga E, pasiekta atsižvelgiant į tai, kas parašyta ataskaitoje. Aišku, ataskaitų rengimas nėra vienintelis būdas kovoti su korupcija, tačiau tai yra viena iš priemonių. Ir dabar esu pasirengusi apie tai e, su jumis kalbėti bei tęsti diskusijas įvairiose valstybėse narėse šio klausimo. Dar porą žodžių, pirmininkė, norėčiau pasakyti, dėl jo buvo kalbėta ne vieną kartą, tai yra PNR Kalbėsiu apie Europinę PNR direktyvą. Greičiausiai jūs puikiai žinote, kad e, pereitais metais, birželio mėnesį, šis teisės aktas buvo sugražintas e, komitetui. E, Atenuose buvo organizuotas neformalus vidaus reikalų ministras, kurie pasakė, kad dėl šios direktyvos reikia siekti pažangos ir mes kaip komisija priemėm tą prašymą domen. Be to valstybės narės nacionaliniu lygmeniu pradėjo kurti PNR duomenų sistemas. Ir tai kelia daug pavojų. E, kitaip tariant, PNR sistemos e, gali e, lengviau, pavyzdžiui, na, surinkti informaciją apie tuos kovotojus, kurio, kurie, pavyzdžiui, šiuo metu vyksta iš ES į Siriją ir atvirkščiai. Tačiau kyla klausimas, kodėl PNR sistema nėra kuriama ES lygmeniu. E, komisija nori pasiekti kuo didesnio uh, nuoseklumo tarp jau egzistuojančių sistemų bei užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą. Tačiau mes nieko negalime padaryti, jeigu nėra ES teisės akto. Tik parengus e, Europinę PNR direktyvą mes galėsime užtikrinti vienodą ir tinkamą duomenų apdarojimą ES lygmenių. Aš žinau, kad tai yra jautrus klausimas, bet tikiuosi, kad mes galėsime surasti būdą, kaip kovoti su sunkiais nusikaltimais, tuo pat metu tinkamai apsaugodami ir asmens duomenys. Dėl Rusijos prieš keletą savaičių lankiausi Maskvoje. Ir vidaus reikalų ministras patvirtino Europos komisijai, kad e, nebus prašoma PNR duomenų, kol nebus aiškaus sustarimo su Europos Sąjunga. Bus remiamasi IP, IPA e, teisės aktais dėl lėktuvų skrydžių. PNR yra Tas klausimas, dėl kurio buvo diskutuota su Meksika, buvo priimti teisės aktai, aktai Meksikoje, kurios, kurių tikslas buvo surinkti ir buvo sutarta atidėti to teisės akto įgyvendinimą tol, kol mes iš ES pusės neparengsime savo veiksmų. Mes sustikom su partneriais iš Meksikos praėjusią savaitę ir delegacija į Meksiką vyks kovo pabaigoje, kad galėtume pasižiūrėti, kaip klausys situacija ir kad galėtumėm paskatinti Meksiką IPA remtis e, duomenimis, o ne e, PNR duomenimis. Finansinis programavimas neseniai gavau laišką, kur e, buvo klausiama pono Mandevysi, kokius dokumentus reikėtų pateikti Libė komitetui. Jūsų parama egzistavo tam, kad visa procedūra vykstų kuo skaidriau. Ponas Mansevys įvykdė visas operacijas kuo skaidriau ir perdavė jums informaciją, kad jūs žinotumėte, kas iš tikrųjų vyko. E, e, tai buvo techninis lygmuo, ne politinis lygmuo ir jūs, aišku, galite gauti visą informaciją susijusią su tuo. Sekretoriatas jums tos duomenys trūkstamus pateiks. Tai štai, ponė pirmininkė, aš galiu atsakyti į klausimus ir galiu išklausyti visų komentarų, klausimų ir pabandyti juos atsakyti. Ačiū uždėmesi. So much. Pirmininkas, ačiū. Iš tikrųjų labai įdomus pristatymas. net netenka kalbėti apie tai, koks svarbus mums, šio komiteto nariams yra svarbus šis klausimas. Jis labai svarbus visiems ES piliečiams. Mes turime daryti viską, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami ten, kur jie turi būti išleisti, kad jie yra išleisti teisėtai, turime imtis priemonių tam. Nes korupcija kainuoja labai brangiai. Labai brangiai. Ir Būtent dėl to reikia užtikrinti, kad piliečiai gerbtų tuos žmonės, kurie dirba atsakingus institucijose, kad jų pasitikėjimas nebūtų pakirstas kai kurių žmonių, kurie galbūt klaidina žmonės. Svarbu, kad prioritetai būtų pasirenkami kuo teisingiau. Jau beveik šeši metai mes pergyvename labai sunkia krizė Europos Sąjungoje. Ir būtent dėl to su šiuo reiškiniu korupcija kovoti reikia labai ryštingai, nes jį panik brangiai kainuoja. E, taigi laukiame kolegų pakeltų rankų. Gal norėtų kažkas pasisakyti. Ana Gomeš pirmoji paprašė žodžio, prašau. Ana Gomeš, ačiū pirmininkė, ačiū komisarį Malmstrom už tai, kad pristatė savo pranešimą. Mes jau diskutavome šią temą pernai. Ir pranešimas yra be abejo labai svarbus. Aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau Portugalijai skirtą skyrių šitoje ataskaitoje. Na ir iš tikrųjų, problemos yra identifikuotos atidžiai ir teisingai. Ten yra pasakyta, kad Portugalija neturi strategijos kovai su korupcija ar uh, kalbam apie tai, kad nėra tokio mechanizmo. Ir paskui buvo pasakyta, kad 90 procentų piliečių sakė, kad korupcija yra didžiulė problema. Ir sakoma, kad ši problema aštrėjo paskutiniuosius tris metus. Buvo iš tikrųjų treji, te, treji metai buvo tre metai, kai Portugalija buvo prižiūrima trejeto ir kad kai buvo gelbsimi bankai, kai šaliai buvo teikiamos pagalbos priemonės. Piliečiams susidarė įspūdis, kad per tuos tris metus padidėjo korupcija. Ir čia yra mano nuomonė. Aš manau, kad iš tikrųjų truputėlį keista labai ir gaila dėl to, kad taip išėjo. Juk ne tik Portugalija neturi strategijos kovai su, su strategija. Kaip parodo jūsų ataskaita, Europos Sąjunga neturi tokios strategijos apskritai. Korupcija juk nėra e, endeminė kažkokia lyga, kuri veši tik Portugalijoje ar Graikijoje, jos yra ir Vokietijoje. Tai yra europinis reiškinys ir daug ką reikia nuveikti šioje srityje. Turime apsispręsti, kaip mes kontroliuosim šį reiškinį, kaip kontroliuoti tas sistemas, kur dominuoja finansai. Situacija blogėjo tuos tris paskuniuosius metus, ko gero, gal taip. Taip sakė Portugalijos piliečiai. Bet juk visa tai vyko su komisijos palaiminimu privatizacijos programos, kurios buvo gyventintos Portugalijoje ir bet manau, kad ir kitose šalyse buvo puikus šaltinis korupcijai suvešėti. Ir iš tikrųjų žodis korupcija nebuvo paminėtas apskritai, nebuvo tos strategijos taip. Ir Portugalijos vyriausybė juk nepasirašė nieko, bet reito palaiminimo per tuos trejus paskutiniuosius metus. Tai kaip čia atsitiko? Ar neatsitiko taip, kad korupcija tapo legalizuota, kad, vis, kad e, tie projektai buvo gyvendinami tyliai laiminant tiems, kurie vadovavo jiems? Galbūt ir buvo mokami tie 3 ar 5 procentai ar pusė procento tiems, kurie e, leido dalyvauti konkursuose ar privatizacijos projektuose ir panašiai. Bet visą tai dar kartą pabrėžiu su komisijos palaiminimu. Vertinu jūsų pastangas, manau, kad ši ataskaita yra iš tikrųjų labai gera. Bet reikės dabar spręsti, ką dabar daryti. Jūs kalbėjote, kad Europos semestro įvertinime atsispindėjo šis aspektas. Be abejo, reikia tai daryti, pritariu Jums, nes šioje srityje viešumas turi būti šimtaprocentinis. Aš Mm, pastebėjau, kad jūs pasiemėte mano šalį ir aš kalbu apie savo šalį, nes ją geriausiai žinau, kaip problemai iliustruoti tinkamesnį pavyzdį. Jūs kalbėjote apie Portugaliją, bet juk problema panaši, kai, tokia problema kaip Rusija egzistuoja ir Graikijoje, ir Vokietijoje. Vokietijoje yra žmonių, kurie buvo nuteisti už korupcinius veiksmus Portugalijoje. Tačiau e, Vokietija nieko nesako apie tų žmonių veiksmus, nes taip jiems yra patogiau. Aš bandžiau sulaukti informacijos apie tai, kiek žmonių buvo nuteista, kas tie žmonės buvo, bet apie tai nieko nesakoma. Mano šalyje, kuri buvo viena iš tų, kur buvo pasakyta, korupcijos yra daug, viešųjų konkursų, viešųjų pirkimų srityje yra daug korupcijos problemų. Ir šiuo atveju susidaro piliečiams toks jausmas, kad e, problemos nesprendžiamos. Portugalai. E, Portugalai gal kai kurie ėmėsi korupcijos veiksmų Vokietijoje, bet e, informacijos apie tai juk nėra. Aš manau, kad turėtų būti prisimama politinė atsakomybė. Kodėl ponas Baroso yra Europos komisijos pirmininkas? O kodėl? Kodėl vis dar dirba e, vicepirmininkas atsakingas už gynybos reikalus? Aš manau, kad problemų čia yra. Tyrimai, tyrimas nieko neparodė, taigi reikia europinių tyrimų. E, ir aš manau, kad čia mes turime puikią progą imtis veiksmų. Nebūtinai čia reikalinga didelė diplomatija. Tiesiog reikia suprasti, kad Portugalija, e, Graikija ir Vokietija yra tik vieni iš tų kelių pavyzdžių. Komisijai čia tenka ypatinga atsakomybė. E, Pusiaujo Gvinėjos vyriausybė yra diktatorinis režimas, yra vienas iš labiausiai korumpuotų. Buvo pasakyta, kad Portugalijos bankų kapitalas buvo pasiskolintas bankams gelbėti ir jis buvo pasiskolintas būtent iš to režimo. Aš tikiuosi, kad bent jau šituo atveju Europos komisija atliks jai tenkančias pareigas tinkamai ir kad bus užkirstas kelias korupciniais veiksmais, kai kam skirti, skintis kelią pirmin. Dėkoju. Allegation. Ačiū už tą tokį aistringą pasisakymą, kolegiai. Mes Turime diskusiją ribotą laiką. Gerai, kad jūs pasisakymas pagaliau pasibaigė, gerbima kolegė. Kolega De Jong, žodis jums. Uh, Dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisariai už pateiktą ataskaitos pristatymą. 2011 metais buvo organizuoti neformalūs uh, susitarimai dėl uh, korupcijos. kokių veiksmų dėl kovojant nuo imtis. Ir e, matome, kad jūs e, esate labai įsipareigojusi e, kovoti su korupcija ir ataskaita, kaip ir Ana Gomes pasakė, apima labai daug įdomių elementų ir galiu tik pasakyti, kad uh, neižvelgiu su šią ataskaitą daug problemų. Džiugu, kad jį pasirodė ir tai jau pats ataskaitos pasirodymas yra sveikintinas faktas. Tačiau turiu pasakyti porą komentarų. Tiksliau, užduoti klausimą norėčiau. Ataskaitoje yra sakoma, kad na, mažo masto korupcija nėra jau tokia didžiulė problema. Pavyzdžiui, e, kalbate apie e, kišininkavimą ligoninėse, kad e, tai kai kuriuose šalyse yra vis dar paplitęs reiškinys. Ir patys piliečiai pripažįsta, kad jie turi mokėti, norėdami gauti viešasias paslaugas. Ir tokia situacija tikrai nėra toleruotina. Taigi norėčiau gauti daugiau informacijos šiuo klausimu, nes e, aš manau, kad e, na, protinga orientuotis, daug dėmesio skirti e, viešųjų pirkimo sryčiai, tačiau piliečiai daugiau mato juos labiau liečiančią tą mažo masto korupciją. Taigi iš vienos pusės jūs kaip ir atskiriate įskaitė vieną e, sritį, tai yra viešųjų pirkimų sritį. Tačiau iš kitos pusės kaip ir ignoruojate mažo masto korupciją, kuri tokia aktuali piliečiams. Ir būtent pastarajai skirta labai mažai dėmesio. Aš, pavyzdžiui, prieduose peržiūrėjau visus priedus ir ne randu informaciją, pavyzdžiui, apie korupciją, kuri e, liestų įmonės. Tai yra, kai viena e, įmonė bando, pavyzdžiui, papirkti kitą įmonę. Bei neaišku, kokiamis priemonėmis kovojama su uh, tokiu reiškiniu. Taip pat, kada uh, toks reiškinys pasireiškia. Tarkim, kai vienos įmonės darbuotojas uh, gauna pasiūlymą E, na, iš kitos įmonės padaryti kažką už tam tikrą atlygį. Toliau platesnio pobūdžio pastabos. Kalbant apie veiksmų sąrašą, kuris buvo parengtas 2011 metais, e, ten patys pirmieji veiksmai yra susiję su ES institucijomis. Taigi visų pirma, siekiant nurodinėti valstybėms narėms, reikia susitvarkyti, kaip sakant, savam kieme. O visai neseniai e, kai kurie Europos parlamento nariai buvo apkaltinti interesų e, konfliktų e, panašių situacijų pasitaikyta ir agentūrose, komisijoje. Situacija yra susidomėjusi ir susidomėję ir auditorumai. Taigi aš laikausi nuomonės, kad e, pačios ES institucijos turėtų imti veiksmų. Ir jums siūlyčiau parengti atskirą ataskaitą apie ES institucijos valstybėms narėms. E, tikrai tokia ataskaita būtų naudinga bei sveikintinama papračių piliečio dėl ekonominių pasiekmių panašiai pasisakysiu kaip kolegė Gomes. Jūs kalbėjote apie korupciją, kad Graikijoje situacija e, nepagerėjo, nors yra imtasi priemonių, įsteigta atitinkama kovos su korupcija institucija. Bet aš norėčiau paklausti jūsų Kaip jūsų manimų tokios šalis, pavyzdžiui, kaip Italija, Graikija, e, galėtų efektyviau kovoti su korupcija? Ši ataskaita pasirodė dabar ir neužilgo bus Europos parlamento rinkimai. Ir šiuo metu e, žinau, kad vyksta labai didžiulė kova, kas turėtų būti įtraukta į kov, kovo mėnesio plenarinės sesijos darbo atvarkę. Nežinau, ar pavyktų, tačiau galbūt į, e, na jau esant kitai Europos parlamento kadencijai, būtų puiku, kad šis klausimas būtų įtrauktas kaip nors į Europos sesijos darbo tvarkę. Tai yra, gal galėtumėt parašyti šiuo atžvilgiu kokį laišką, kurį galėtumėm palikti mūsų pasiekėjams. Pirmininkas. E, trumpai. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad e, negalėjau dalyvauti kalbant e, komisarai, bet norėčiau pakalbėti apie patį korupcijos e, reiškinį. Juk kartai sunku įrodyti, kad korupcija egzistuoja ir norėčiau sužinoti, kokie kontrolės mechanizmai egzistuoja valstybėse narėse. Dažnai žmonės sako, kad e, na, piknaudžiaujama ES e, sąjungoje susidariusią situaciją, ES institucijos neteisingai administruoja savo biudžetus arba neteisingai išleidžia pinigus, tačiau aš su tuo nesutinku. Daug piliečiams kyla klausimų dėl to, kaip yra išleidžiami ES pinigai. Komisija turėtų būti griežtesnė, identifikuodama problemas. Antraip, e, žmonėms visą laiką na, visa, visi žmonės galvos, kad nepasiant e, komisijos veiksmų, e, reikalavimų taikyti kontrolės priemonės, visada žmonės kaltins, kad ES lėšos neteisingai panaudojamos. Pavyzdžiui, mano gimtoje šalyje egzistuoja labai aukšti standartai kovojant su korupcija, tačiau yra ir problemų. Ehm Pavyzdžiui, e, ne vieną kartą buvo neteisingai panaudotos ES lėšos. Taigi aš tikiuosi, kad e, komisija e, galės priimti domien mano pastabas. Pone Gijom, prašome. Trumpai, kad galėtų likti laiko atsakymui. Tik porą žodžių. Žinoma, tie skaičiai labai iškalbingi, iškalbingi Tačiau reikėtų pasakyti, kad e, reikia atsižvelgti į tokį dalyką, kaip tą priima piliečiai, be, jokio abejo, be jokios abejonės, kaip jie priima ir kokia realybė. Tai yra skirtumas, visi tą pripažins. Bet e, kaip Jūs manote, e, kokie kriterijai turėtų būti taikomi, kad būtų galima viską įvertinti moksliniu požiūriu, kad eurobarometras ir toks požiūris būtų virš kriterijų. Kitas klausimas. Ką Jūs galite pasakyti dėl Europos institucijų skyriaus? Ar yra numatyta taip pat nagrinėti korupcijos klausimus ir kiek tai yra susijęs su institucijomis? Ponas Bronks. Na, jūsų prezentacijoje ne tik buvo kalbėta apie e, korupciją, buvo kalbama apie korupcijos suvokimą visuomenėje, plačiaja prasme. Taigi, aš norėčiau užduoti klausimą. E, štai kokį. Kaip Jūs apibrieštumėt tą e, korupciją kaip e, reiškinį? Ar tai yra na, kažkoks pavojus, rizika atsirandanti dėl žmonių gyvenimo būdo ir taip toliau. Kitas dalykas. E, kaip valstybės narės naudojasi finansinėmis paskatinimo priemonėmis, kad e, įtakotų e, part, politinės partijas, institucijas arba pačius piliečius. Pavyzdžiui, prieš dešimt metų buvo atvejis Jungtinėje karalystėje, vardų neminėsiu, tai nėra mano tikslas. Tačiau vienas politinės partijos rėmėjas turėjo ryšių su viena šalimi, kuri, na, kaip sakyti, konfliktavo su kaiminėmis šalimis. Ir būtent e, iš to šalies buvo finansuojami vienos politinės partijos um, aukščiausio rango pareigūnai. Taigi, pavyzdžiui, Tai yra akis, akivaizdus pavyzdys, kai buvo bandoma neįtakoti e, galutinius balsavimo rezultatus, bet nusipirkti, galime sakyti, vieno ar kitos mens lojalumą. E, korupcija yra subtilus reiškinys, kartais netgi neapčiuopiamas. E, dažnai e, korupcija slypi už e, pakvietimų, pasiūlymų. Tai ne visada tiesioginis pinigų mokėjimas. Taigi, aš manau, kad specialistai turėtų būti mokomi, kaip nustatyti tą korupciją nu, ir tokiais atvejais. Aš, pavyzdžiui, e, nesusi, nesu kol kas susidūręs konkrečiai su korupcijos reiškiniu. Ačiū dabar žodis poniai Džiotovai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Turiu vieną klausimą Noriu pirmiausia, aišku, padėkoti poniai komisarė Melmstrom ne tik už tai, kad atvyko į mūsų posėdį šiandien, bet ir už tai, kad atliko didžiulį darbą rengiant šią ataskaitą. Be abejo, visos vyriausybės Europoje labai atsargiai peržiūri e, situaciją, tačiau jau keletą metų prieš tampdama, prieš tapnus Europos Sąjungos tarnybės Bulgarija ir Rumunija buvo sulaukusios e, antikorupcinio mechanizmo įdėgymo, jos buvo stebimos. Bulgarija ir Rumunija. Be kita ko, buvo atrasta nėra vienintelė šalis, kur vešis šis reiškinys. Tai regis tas mechanizmas, kažin ar atliko visiškai savo funkciją. Europinės priemonės turėtų būti taikomos ir kitoms ES valstybėms, visos ES mastu. Ar tą darys ES komisija? Ačiū. Kolega Mulder, regis taip pat nori klausti. Prašom, kolega. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, negaliu komentuoti įvado pristatymų, nes manęs dar nebuvo sąlyje, bet sakiau laikraščius, spaudą. Ir suprantu, kad komisija dėjo reikiamas pastangas, didelės pastangas ir aš matau, kad tai turi būti tęsiama. Buvo paminėtas vienas dalykas, iškelia ir kolega De Jong, ES institucijos tiesiog nespėja. Jos tiesiog ne, nespėja reaguoti besikeičiančią situaciją. Europos parlamentas kontroliuoja Europos komisiją, komisija kon, bando kontroliuoti Europos parlamentą ir gali iškilti tam tikrų sunkumų. Aš manau, ateityje visiems būtų geriau, jeigu visi būtų laikomi lygiai teisiais partneriais šiame procese. Dėkoju. Dabar, sako pirmininkas, suteiksime žodį komisariai atsakyti, tik tiesiog norėčiau dar pridurti štai ką. Iš tiesų, ta ataskaita e, atskleidė labai įdomių dalykų. Tai pirmiausia pakeičia mūsų pirminį supratimą apie korupciją. E, buvo pateikta gili analizė dėl to, kad korupcija neva yra reiškinys, kuris būdingas tik naujai ES sąjungos valstybės, bet pasirodo ne, pasirodo ne, šis reiškinys egzistuoja giliais išaknyjas išplitęs ir kitose ES valstybėse. E, kyla pakankamai didelė rizika, jeigu su korupcija nebus kovojama. Būtent dėl to iš šį klausimą reikia žiūrėti labai rimtai. Turime visi tos kovos imtis. Faktas yra tas, kad korupcijos suvokimas auga, nes piliečiai pyksta, pyksta dėl egzistuojančios neligybės ir dėl to, ką turėjo paukoti E, o tų aukų teko sudėti daug, kovojant su krize. Ir trečia, vykdoma yra stebėsena, vykdoma e, lyginamoji analizė, lyginamos turimos priemonės ir panašiai, bet to nepakanka, kad būtų galima tinkamai atremti šį iššūkį. Tad mes turėtume, ko gero, ieškoti naujų dalykų. Ir turime išdrysti pakilti už tas vertybės, kurios yra mūsų, mums būdingos. Be abejo, dėl kai kurių priemonių dabar yra atliekama stebėsena. Be abejo, reikia turėti bendrus standartus, reikia turėti baudžiamosios teisės priemonės, kad galėtume kartu jas taikyti, kovodami su korupcija. Ir Europos parlamentas taip pat galėtų įnešti čia savo indėlį nes mes atstovautume ES piliečiams, o neužtikrinti, kad mūsų atstovavimas jiems bus tinkamas ir mūsų pasiūlytos priemonės kovai su korupcija būtų tinkamiausia to atstovavimo išraiška. Tad komisariai Maltomai teiksime žodį atsakyti. Komisarė, ačiū ponė pirmininkė, ačiū visiems už klausimus ir komentarus. Ačiū, nes jūs labai aktyviai palaikėte e, mus viso šio proceso metu rengiant šią ataskaitą iš tikrųjų buvo labai nelengva mm, surasti tinkamą balansą. Mes norėjome ne tik atkreipti dėmesį žiniasklaidos paviešintus kokius nors atvejus, norėjome parodyti, kiek e, pažeidžiamos yra visos ES valstybės dėl korupcijos. Ir iš tikrųjų darbas buvo labai sudėtingas, labai subtilus. Matėme ne tik žiniasklaidoje paminėtų dalykų, matėme šimtus E, net tūkstančius laiškų, kuriuos parašė piliečiai, praneždami mums apie korupcijos atvejus, ką jie patyrė. Visą tai skatina imtis priemonių. Taip pat valstybės narės, jų institucijos kreipiasi į mus, norėdamos tęsti su mumis dialogą. Na ir be abejo, nacionalinių ir vietos parlamentų nariai taip pat stengiasi su mumis susisiekti ir aptarti šį klausimą. Tad manau, kad tas momentas tebėra tinkamas intensyvinti dialogą šiuo klausimu. Būtina mėgsti kontaktus neformalius ir formalesnius. Um, galbūt kitą kartą galėtume kalbėti apie sveikato sektorių, apie privatų sektorių ar, ar kokį nors specialų sektorių privačiajame kuris yra paleistas korupcijos. Šį kartą kalbėjome apie viešuosius pirkimus tik tai. ES institucijos nebuvo minėtos ataskaitoje, bet jūs teisingai sakote, turėtų būti ir jos įtrauktos. Pabandysime įtraukti skyrių ir dėl to į savo ataskaitą, bet komisijai yra sunku atlikti vertinimą, nes tai būtų silpnas skyrius, mes patys savęs juk vertinti neturėtume galėti par, tarybą ir parlamentą turėtume įtraukti diskusijos ir išsiaiškinti, kaip, kaip galėtume tai atlikti. Gal galima būtų pasitelkti greko mechanizmą ar kokį nors kitą ir galėtume pasiaiškinti, kaip patikimai atlikti tą vertinimą. Gal reikėtų pasitelkti kokius nors ne, nepriklausomus vertintojus. Mes žinome, kad ko gero korupcijos yra ir čia, bet turime išsiaiškinti, ką galima būtų pagerinti ir kaip tą vertinimą atlikti. Kaip jūs galėtumėt paremti mūsų iniciatyvą? Na, suprantu, kad laiko maža, e, tačiau manau, kad jūs geriausiai galėtumėt nuspręsti. Galbūt, pavyzdžiui, į savo rezoliuciją galėtumėt įtraukti e, kokią nors nuostatą, kuri realiai pas, paskatintų valstybės narės e, veikti šioje srityje. Tai būtų, ta, ta, ta nuostata galėtų atsirasti post Stokholmo dokumente. Uh, Buvo kalbėta, kad, kad problemų yra valstybėse narėse, ponė Gijom kalbėjo apie tam tikrą suvokimą. Be abejo, suvokimas yra, kad korupcija yra didesnė negu kartais atrodo. Mes žmonių klausėme ir apie tai, ar esate davęs kyšį kada nors gyvenime, ar jūs buvote, ar jūs buvo reikalaujama duoti kyšį. Tai reiškia, kad tas lygmo nebuvo kažkoks labai ypatingas. Ir aš manau, kad jeigu pasižiūrėtume nusikalstamumo statistiką, tai pamatytume, kad e, tai atitinka realią padėtį. Tačiau apie tai galbūt labiau detaliau kalbėsime e, kitoje ataskaitoje. Ir svarbu išsiaiškinti, kiek tokių kyšių reikalautojų pateko į teismus. Dabar e, piknaudžiamas valdžia siekiant asmeninės naudos. Tai yra tas apibrėžimas, kurį naudoja Junktinių tautų organizacija, tai apibrėžimas, kuris yra bendrai priimtas ir naudojamas akademinėme pasaulyje. Mes e, naudojame tokias savokas kaip finansavimas, politinių partijų finansavimas, lobizmas, skaidrumas ir taip toliau ir panašiai. E, tai yra tos savokos, kurios jau yra aiškios daugelį, daugelį šalių. Ir egzistuoja reikiami mechanizmai korupcijos stebėjimui Yra daugelį šalių e, korupcijos problemų, kurias reikėtų atsižvelgti, reikėtų turėti duomenys, kurie tarpusavį būtų palygintini iš atskirų valstybių. Aš manau, kad iš tikrųjų šie ataskaita yra svarbus žingsnis pirmyn, o kitos artimiausios savaitės bus labai svarbios, siekiant išsiaiškinti, kaip eiti į, į priekį toliau šiuo klausimu, parengsime dar vieną ataskaitą ir toliau spausime valstybės narės, mes diskutuosime šiuo klausimu, kai susirinks po keletų savaičių vidaus reikalų ministrai susitikimo ir stengsimės, kad parlamentai ir valstybės narės įsitrauktų, stengdamos išsiaiškinti, kaip geriausiai gyveninti patiktas rekomendacijas. Ačiū už kvietimą į posėdį, ačiū visiems už paramą ir tikiuosi, kad dialogas su e, Europos parlamento nariais tęsis. Pirmininkas, ačiū komisarė Melstrom. Ačiū už tą pirmosios ataskaitos dėl korupcijos pristatymą. Europos Sąjungoje ir tikimės, kad sulauksime ir kitų žingsnių šioje srityje, siekiant situacijos pagerėjimo. Būtina yra ne tik pateikti stebėsenos duomenis, ne tik informacija apie tai, kaip piliečiai suvokia korupciją. Išsijungia kalbėto mikrofonas. Būtina, kad būtų rimtos priemonės, kurios padėtų pakeisti situaciją į gerą pusę. Būtina išsiaiškinti, kaip efektyviausiai būtų galima kovoti su korupcija, siekiant ją sumažinti ir sunaikinti. Ačiū komisarė Melstram. Matau, kad kolegos renkasi pasirenkę balsuoti, ko gero taip galėsim netrukus ir daryti. podemos suspendernos con tiempo durante. There will be a recess so that you can, so that you can take. Padarysime trumpą e, pertraukėlę, kad jūs galėtumėt e, pasiruošti balsavimui, taigi darbus teisime po penkių minučių.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

So, thank you. Are we ready? Gerbiami kolegos, ar esate pasiruošę balsuoti? Pasiruoškite savo balsavimo korteles. Gerbiami kolegos, dėmesio. Prašome susėsti turime balsuoti. Balsavimai nebus nei paprasti, nei lengvi ir užtruks. We are voting here the draft report. Been... Balsuojame dėl Kliot Morais pranešimu. JAF NASA stebėjimo programą. NSA, atsiprašau. Įvairių valstybių narų, narių stebėjimo institucijos ir poveikis es piliečių pagrindiniams teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Kaip ir įprasta, sakysiu, kokias yra br... Adopted. Compromise 2. Those in favor. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko? Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 142 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad e, patvirtinta, tačiau pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsuoja vienu per daug socialdemokratų. Dabar viskas gerai. Persižiūrėkime. Baigiam balsuoti. 25 už 22 prieš patvirtintam. Trys kolegos susilaikė. Ar yra norinčių kalbėti? Taip. Aš balsavau už, ponė pirmininkė, bet tebe laukiu savo elektroninės kortelės. Norėčiau, kad pažymėtumėt mano balsą už. Na taip, dar vienu balsu už daugiau. Rezultato tai nepakeičia. Dabar šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 151 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pat, e, atmesta. 152. Kas už? kas prieš susilaikė. 150, norit pasitikrinti 152? Tikrinkimės. Pradedam balsuoti. Baigiame. Vėl vienų socialdemokratų balsuoja per daug. Dabar viskas gerai. 20 už 33 prieš atmesta. 152 Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. 153. 153. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Norit pasitikrinti? Tikrai? Gerai, tik, tikrinkime dėl 153. Baigėme valsuoti. 33 prieš 19 už atmestą. Septintasis kompromisas kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. 157 kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. 158 kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tryliktasis kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dabar 178. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 179. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 180 už. Prieš susilaikė, man atrodo, atmesta. Pasitikrinkim šiaip ar taip. Pasitikriname dėl 180. Vėl balsuoja vienu socialdemokratu per daug. Dabar viskas gerai. Baigėme balsuoti. 15 už 38 prieš atmestą. 181. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 182 kas už. Kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl 182. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestam. 185. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 183. Kas už? Kas prieš? Neaišku. Kviečiu aiškiai kelti rankas, kad nebūtų problemų. Pasitikrinkim, kolegos. Ne viskas buvo aišku iš tikrųjų. Baigiam balsuoti. Trisdešimt keturi prieš, septyniolika už akivaizdžiai atmesta, bet balsuokite aiškiau kelami rankas, nes kitaip ne, ne, negalime matyti jūsų balsam rezultato. Keturioliktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Penkioliktas kompromisas už. Penkioliktasis kompromisas, kas už? Suprantu, sako pirmininkas. Matau, kad čia yra pusė pakeitimų. 188. Yra 14 kompromiso dalis, tebelieka galioti. 188 pakeitimo pirma dalis tebelieka galioti. Balsuojame dėl antros tiksliau dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 15 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas. Atskiras balsavimas. Iš pradžių balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl 16 kompromiso antros dalies. Dvidešimt trys prieš, trisdešimt keturi už patvirtintam. 197 pakeitimas ir 211 yra identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintam. 17 kompromisas kas už. Ar norite pasitikrinti? Jūs norėtumėte pasitikrinti, ar ne? Rewinding, rewinding the previous vote to check. Tikrinamės dėl prieš tai vykusio balsavimo. 198 ir 211 pakeitimai. Balsuojame elektroniškai. Dabar baigiam balsuoti. Trisdešimt penki ir dvidešimt du. Patvirtinta. Septynioliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Du šimtai tryliktasis. Kas kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 2.14, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 115 už, prieš, susilaikė, atmesta. 216, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 217 už, prieš susilaikė atmesta. 218 už prieš susilaikė patvirtinta. 219 už prieš susilaikė patvirtinta. 220 už prieš susilaikė patvirtinta. 221 už prieš susilaikė patvirtinta. 17a kompromisas. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 224. Tiksliau 18 kompromisas atprindas, atsiprašau. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 24 ir 223 jų balsuma kartu. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 19 kompromisas. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta. 228 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 20 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 kompromisas 231 yra toks kolegos Mulderio pakeitimas. 231. Grįžtam prie jo. 231. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Du šimtai trisdešimt antras. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 236 už, prieš, susilaikė, atmesta. 237 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ant 22 kompromisas. Ar norėtume pasitikrinti? Taip, tada tikrinti. 237 tikrinamės. Pradedame balsuoti. Baigiame. 32 už, 25 prieš, vienas kolega susilaikė patvirtinta. 22 kompromisas, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 240 už, prieš susilaikė atmesta. 241 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 243 už, prieš, susilaikė, atmesta. 242 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 246 už, prieš, susilaikė, atmesta. 245. Dėl 246 tikrinamės. Pradedam balsuoti. Dvidešimt keturi už, trisdešimtų prieš atmestą. Du šimtai keturiasdešimt šeštas, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestą. Du keturi keturi. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 2, 4, 7. Prieš, susilaikė, atmesta. 2, 4, 8. Kas už? 252. Kur tai yra, sako pirmininkas, nerandu tokio pakeitimo. 248 regis lieka galioti. Regis tai yra identiškas pakeitimas. 251. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 249. Kas už? prieš susilaikė 250 už prieš susilaikė atmesta 255 už prieš susilaikė atmesta 59 kas už prieš susilaikė atmesta 256 kas už prieš susilaikė atmesta 258 už prieš, susilaikė atmesta. 257 už, prieš, susilaikė atmesta. 260 už, prieš, susilaikė atmesta. 261 už, prieš, susilaikė atmesta. 263 už, prieš, susilaikė atmesta. 262 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 264 kas už, prieš, susilaikė, prie, patvirtinta 265 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 23 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 269 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 270 už Norit pasirinkti dėl 269. Taip? Gerai, tikrinamės dėl 269. Balsuojame, kolegos. Baigiame balsuoti. 33 už, 25 prieš patvirtinta. 270 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 271 už. Prieš. Šį kartą ne visai aišku, turėsime irgi tikrinti dėl 271. Pradedam balsuoti. 28 against. 20. 8-27 e, toks balsavimo rezultatas, patvirtinta, bet labai nedidelė persvara. 272, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 282, kas už? Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 279 kas už. 277. Nebalsavome dėl to, taip? Atsiprašau, sako pirmininkas. 77. Favor. Balsuome dėl 277, sako pirmininkas, nes pamiršau pirmą paminėti šį pakeitimą. Kas prieš šį pakeitimą? Neaišku. 277. Balsuokime elektroniškai, kolegos. 25 už, 32 prieš atmestą. Dabar 279, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 280 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 281 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 283 atsimtas, 284 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 285 kas už. Norite pasitikrinti dėl 284? Tikrinamės, kolegos. Baigėme balsuoti. 32 už, 26 prieš patvirtinta. 285. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 286. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 287. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 25. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 26. Kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 302, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Atmesta, atsiprašau, sako pirmininkas. 303, kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 27 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 28 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 3.15, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 3.22, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 3, 2, 3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 3, 2, 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 3, 2, 5. Kas už? Pasitikriname. Ne? Dėl 3, 2, 4. Balsuojame. Dabar baigėme balsuoti. 25 už 32 prieš atmestą. 3, 2, 6. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. 3, 2, 5 iš pradžių. Dėl šio pakeitimo turiu balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 3, 2, 6. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 30 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 3.30 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 3.31 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 3.32 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 330 atmesta, sako pirmininkas. Dabar 333 kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 334, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 336, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ar norite pasitikrinti? Tikrinamės dėl 336. Pradedam balsuoti. Kokie rezultatai pasibaigus štai dabar šiam balsavimui? 35 prieš, 21 už, 1 kolega susilaikė atmestą. 335, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 337 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 340, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 341, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 kompromisas, kas už, Ar norite pasitikrinti dėl kompromiso? Pone Macijų nori, kad būtų pasitikrinta dėl prieš tai buvusio pakeitimo. Dėl kompromiso 30 metrų balsuojam. Balsuojam dėl 32 kompromiso. Balsuokime, kolegos. Baigiame. 32 už 25 prieš patvirtinta. 20, 32 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 3, 5, 4 kas už prieš susilaikė atmesta. 3, 5, 5 už prieš susilaikė atmesta. 34 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 35 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 367 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 369 kas už. 368, bet juk pirm, prieš tai buvusi patvirtinom. Vadinasi, atkrenta 3. 6, 8. Ne, jis išlieka, sako pirmininkas, atsiprašau, jis išlieka. Turim balsuoti dėl 368. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 369. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 370. Kas už? Norit pasitikrinti? Dėl 369. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti, kolegos. 36 už, 21 prieš. Patvirtinta. Trys septyni vienas. Atkrenta. 370. 370. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trys septyni vienas atkrenta, sako pirmininkas. 36 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 37 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 379 kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 380 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 381 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas numeris 38 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. 840 kompromisas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 403. Kas už? Kas prieš susilaikė. Atmesta. 41 kompromisas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 421. Kas už? Kas prieš Nelabai aišku, sako pirmininkas. 421. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Regėsi, kad patvirtinta, bet pasitikrinkim dar kartą dėl 421 pakeitimo. Tikrinamės elektroniškai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 422. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 423. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 424. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 42 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 383. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 429 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 430 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 431 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 432 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 43 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 44 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 45 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 4, 4, 2. Kas už?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 48 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 49. Turime dvi dalis. Balsuojame dėl pirmosios. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 460. Ne, sako pirmininkas, atsiprašau. 466. Dėl jo turėtume balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 50 kompromisas. Turime balsavimą dalimis. Trys dalis. Dėl pirmosios už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš nelabai aišku, pastikrinkim. Elektroniškai tikrinamės dėl antros dalies. Balsuokime, kolegos. Baigiame balsuoti. 23 už 34 prieš akivaizdžiai atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturi šeši septyni, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturi šeši aštuoni, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 51 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 471 kas už, prieš susilaikė atmesta. 473 kas už, prieš susilaikė atmesta. 475 kas už, prieš susilaikė atmesta. 477 kas už. 4, 476 pasitaiso pirmininkas kas už. Prieš susilaikė, patvi, atmesta. 477 už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 52 kompromisas kas už. Norite pasitikrinti, taip? 477 tikrinamės dėl šio pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. 34 už, 24 prieš, patvirtinta. 52 kompromisas, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 kompromisas, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 482. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 54 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 486. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 487. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 490 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 489 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 488 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 491 kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. 492. 493, 94, 494. Ne, dar kartą. 492 ir 493 yra identiški. Kas už juos? Prieš susilaikė atmestą. 494 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 495 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 496. Pasitikslinkime dėl 495. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, 34 prieš atmesta. 4, 9, 6. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 4, 9, 7. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 498 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 55 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 56 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 507 kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 508 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 57 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ar norite pasitikslinti? 57 kompromisas. Balsuovimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 37 už, 20 prieš patvirtinta. 512 ir 513 yra identiški, balsuojame dėl jų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 514, kas už, prieš, Neaišku, pasitikslinkime. 514. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 36 už, 21 prieš. Patvirtinta. 5.15 ir 5.16 yra identiški kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 58 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 5.18, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 5.19, kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 5.20, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 5.21, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. Pereikime prie konstatuojimų dalių. Pirmas e, pakeitimas kas už. Prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias, kas už. Prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, kas už. prieš susilaikė patvirtinta, penktas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, aštuntas, devintas, dešimtas, vienuoliktas, balsuojam dėl jų kartu, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 59 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 16, tiksliau 60 kompromisas. Patvirtintas 61 kompromisas, kas už, Dėl 60 jaunukų balsavome, 61 dabar. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar eikime prie 16 pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 62 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 20. Kas už. Prieš susilaikė atmesta. 63. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 25. Kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 64, kas už, norite pasitikslinti. 25 pakeitimas taip. Gerai, dėl jo balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. E, pradedamas. Balsavimas baigtas. 24 už 32 prieš atmesta. 64 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 28 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 29 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 30 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 31 kas už. Kas prieš neaišku. Tiksliau atrodo atmestas šis pakeitimas. Prašyčiau visi, visus aiškiai kelti rankas, nes e, tampa nebeaišku. 65 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritvirtinta. 33. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 36. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 37. Kas už prieš susilaikė atmesta. 40 kas už prieš susilaikė atmesta, 41, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 66, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimt šeštas, kas už? ar aš esu neteisus, bet man atrodo, kad 44 ir 45 yra nebeaktualūs. Ne, vis dėlto aktualūs. Reikia dėl jų balsuoti. Taigi, 44 ir 45 yra identiški. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ar atmesta? Pasitikslinkime. 45 ir 44. Dėl jų balsuojame. Kaip suprantu, koordinatoriai rodo, kad už, jį reikėtų balsuoti, už šios pakeitimus reikėtų balsuoti teigiamai. Vienu EPP frakcijos nariu balsuoja per daug, balsavimas baigtas. Taip iš tiesų šiems pakeitimams yra pritarta. 46. Kas už? Prieš? Neaišku. Man atrodo, kad e, pliusas, bet reikėtų pasitikslinti. pasitikslinti. Taigi 46. Pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Trisdešimt už, dvidešimt šeši prieš patvirtinta. Keturiasdešimt septintas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 4-8 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 4-9 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 51 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 67 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 56 kas už. Prieš susilaikę. Patvirtinta. 57 kas už. Prieš susilaikę patvirtinta. 58 kas už. Prieš susilaikę patvirtinta. 59 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 60 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 61 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 62 kas už. Su, prieš susilaikė atmesta. 63. Ne, pasitikslinkime dėl 62 pakeitimo. Dar kartą prašau visus aiškiai kelti rankas, nes tampa nebeaišku. Aš tik tai matau, ką rodo jums koordinatoriai. Taigi, dėl 62 reikia pusitikslinti. Ar visi, visi, vis, visi balsavote 33 už, 23 prieš patvirtinta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 64. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 65. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 66. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 72 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 7-4 kas už. Man atrodo, kad pati, patiks, patvirtintas buvo ankstesnis 73 pakeitimas, bet jeigu norite, pasitiksliname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74. Kas už? Prieš. SND frakcijos nariai turi aiškiai balsuoti. Mes balsuojame dėl 74 pakeitimo. Dar kartą, iš pat pradžių. 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 7.5. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 7.6. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 7.7. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta, 7-8, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 7-9, kas už. Pasitikslinkime dar dėl 78 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 31 už, 26 prieš pritarta, 79 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 80 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 81 kas už. Prieš pasitikslinkime Neaišku. 81 pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Trisdešimt trys už, dvidešimt penki prieš pritarta. Aštuoni du, kas už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. Aštuoni trys, kas už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoni keturi, kas už. Prieš prieš, susilaikė patvirtinta, 85 kas už. Dėl ko jūs norite pasitikslinti, klausia pirmininkas, dėl 83 ir 84. Gerai, 83 pakeitimas, balsavimas pradedamas. 83 pakeitimas, balsuojame, balsavimas baigtas. 35 už 23 prieš patvirtinta. 84 pakeitimas. Tikslinamės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Tas pats. Pritarta. 85. Kas už? Kas prieš? O kai balsuoja socialistai, niekas nekelia rankų. Už. Gerai. 83. Atsiksliau, 86. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 87. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 88. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. 8-9 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 9-0 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 9-1 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 9-2 kas už prieš susilaikė, atmesta, 9.3. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 9.4. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 85. Kas už? Buvo pritartas ankste, patvirtintas ankstesnis. 24 pakeitimas buvo patvirtintas. Jeigu norite, galime pasitikslinti. Taigi, 94 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 42 už, 15 prieš, patvirtinta 25, 95 pakeitimas, kas už. Prieš Pasitikslinkime. 9.5. Pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dvidešimt aštuoni už, dvidešimt šeši prieš, patvirtinta. Devyni šeši kas už. Prieš. Susilaikė, atmesta. Devyni septyni kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 70 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 71 kompromisas kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. 101 kas už prieš kas už prieš susilaikė patvirtinta. 102 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 103 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 104 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 72 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 73 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, dar ne pabaiga, gerbiami kolegos, 74 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 117 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. 1.18, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 1.19, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 1.20, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar mes balsuojame dėl viso pakeisto dokumento. Balsuojame elektroniškai, balsavimas pradedamas. Now closed. Balsavimas baigtas. Trisdešimt trys už, septyni prieš, septyniolika susilaikė. Pranešimas yra patvirtintas. Ačiū ponui Morais. Tačiau mūsų darbas dar nebaigtas. Dar mūsų laukia vieni balsavimai, kurie yra susijęs su Kingos Gons pranešimu. Teisingumo įvertinimas baudžiamosios teisės ir teisės viršinybės srityje have... Prašom neišeiti iš salės, nes dar liko vienas balsavimas. Those defecting the vote, do it in silence. <laughs> Tie, kurie balsavimą vis dėlto nusprendė palikti, turėtų tai padaryti tyliai. Please. please Let's, let's try to make it, okay? We're gonna get started. Pradėsime balsuoti, kolegos. Remain in silence, okay? Concentrate. Susikaupkime dar, kolegos, truputėlį tylos ir koncentracijos susikaupimas. Pradedame. 37 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Keliaujame toliau. Jūri 3. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47. pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 48. už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 buvo atsimtas, 50 už, prieš susilaikė patvirtinta, 51 už, prieš susilaikė patvirtinta, 52 atsimtas, 53 už, prieš susilaikė atmesta, antrasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturi, trečiasis kompromisas ir balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl trečiosios dalies, trečio kompromiso. pagal balsavimą pakeltomis rankomis, manyčiau, kad patvirtinta, bet pasitikrinkim dar elektroniškai, sako pirmininkas. Baigėme balsuoti, balsavome dėl trečios dalies, trečiojo kompromiso. Baigėme balsavimą. 38 prieš, 12 už, atmesta. Ketvirtasis kompromisas kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 71. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 60-70 identiški pakeitimai. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 72 už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Nes panašus balsų santykis kaip pirma, bet nenorėčiau suklysti. Todėl savo akimis taip nepasitikėsiu, geriau pasitikrinkim. 72. Pradedam balsuoti. Baigiame. 31 už, 20 prieš patvirtinta. Jūri 5 kas už. 73 dar tiesa, tai jau turim balsuoti kas už. Prieš susilaikė atmesta. Jūri 5 kas už. Taikinamės 73 pakeitimo elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Keturi už 48 prieš atmestam. Jūri 5. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestą. Jūri 6. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestą. Dabar konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Jūri pirmas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Jūri 2, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Norit pasitikrinti dėl jūri 2? Tikrinamės. Tikrinamės elektroniškai, kolegos. Baigėme balsuoti. Atmesta. Antrasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš susilaikė. Atmestas šeštas už. Prieš. Neaišku. Prašom balsuoti aiškiau. Dabar tikrinsimės dėl šešto pakeitimo. Balsuojame, kolegos. Baigiame. Septintasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šešioliktasis už. Tikrinamės dėl penkiolikto? Tikrinkimės. Balsuokime, kolegos. Baigėme balsuoti. 33 už, 18 prieš patvirtinta. 16 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis kompromisas kas už. Tikrinamės dėl 16. Gerai. Baigiame balsuoti. 34 už, 17 prieš patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 23 už? Prieš susilaikė atmesta. 24 už? Prieš susilaikė atmesta. 25 už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 29 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 30 už. Prieš susilaikė atmesta. 31 už. 30 dar, ne? Norite pasitikrinti dėl jo? Tikrinkimės. Dabar balsuokime, kolegos. Baigiame balsuoti. Atmesta. 31. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 32 už prieš susilaikė patvirtinta. Septasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Jūri į E pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. Jūri F kas už? Prieš susilaikė atmesta. 36 už prieš susilaikė patvirtinta. Jūri C. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Jūri D. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuome dėl viso pakeisto teksto balsuome elektroniniu būdu. Now it's okay. What... Baigėme balsuoti ir pažiūrėkime rezultatų. It's okay. The vote is closed. 30... 34 kolegos balsavo už, 16 prieš, vienas kolega susilaikė. Pone Gons, puikus darbas. Ačiū. Well, do we have a way to go? Ar dar liko kas nors darbo atvarkėje? It's over. It's over for... It's over for the day. Šią dieną savo darbą baigiame. Rytoj 9 val. rinksimės tęsti posėdžio. Visiems ačiū. Sorry, I'm sorry. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkas. Dar yra vienas klausimas. Pone Gons yra pranešėja. Libio komiteto narius liek, kviečiu pasilikti, nes ponia Gons nori, turi pristatyti tokią specifinę temą. Jei ir dabar suteiksime žodį. Yeah. Eh, okay, I'm really sorry that I have to keep you here for another two minutes. Gerbiami kolegos, kalbame apie nuomonės projektą, pirmininkas nutraukė kalbėtoje, Gerbiami kolegos, prašom gerbti kalbėjai pranešėją. Prašome pranešėją. Ačiū pirmininkė. Biudžeto komitetas priėmė sprendimą, kad e, norėtų parengti pranešimą dėl MFF e, dėrybų ir ko buvo iš jų pasimokyta. O mūsų komitetas gali dabar pateikti nuomonės projektą šio klausimo. E, tokį prašymą sulaukėme paskutinę minutę, todėl kreipiamės į kolegas, kurie dalyvavo darantis dėl MFF, e, kad pateiktų mums savo nuomonę ir bandėme jas tiesiog apibendrinti. Iš esmės mes tiesiog pri, e, pripažįstame tą darbą, kuris buvo atliktas, e, pripažįstame pasiekimus. E, dėrybininkai sakė, kad e, labai sunku buvo dėrėtis, nežinant, koks bus galutinis biudžetas, taigi sunku buvo dėrėtis dėl turinio, nežinant galutinių skaičių. Ypač kilo daug problemų dėl TVR fondų ir šiuo atžvilgiu norėčiau paminėti, kad komisija ir taryba buvo e, pasiekusios e, tokį nebylų e, susitarimą, neatsižvelgti į Europos parlamento nuomonę dėl TVR fondų. Libe komitetas sakė, kad e, norėtų dalyvauti sprendimų prieimimuose, kai yra e, sprendžiama dėl e, TVR fondų monitoringo, tačiau toks dalykas nebuvo priimtinas kitoms dviems ES institucijoms. Rengdami savo nuomonę turėjome sutilpti į porą kelių E, porą puslapių, todėl mes ketiname parengti pasiūlymą dėl pakeitimo, kuriame būtų kalbama apie pilietinę visuomenę, kuri taip pat turėtų e, teisę į atitinkamų fondų lėšas. Tai yra vienas iš pasiūlymų ir uh, E, reikia pasakyti, kad pakeitimus galima teikti tik tai anglų kalba, nes e, pakeitimus galima teikti tik tai iki 18 e, vasario, tai yra kito antradienio. Jeigu nepateiksime pakeitimų anglų kalba, mes tiesiog negalėsime įtakoti balsavimų biudžeto komitete. Gerbiami kolegos, tvarkos posėdžių salėje. Labai sunku tikrai kalbėti, kai kitari tai triukšmauja. Pranešėje prašome. Na, galbūt šis klausimas nėra toks įdomus kaip kiti, bet tai yra puikiai galimybė prisiminti, ko mes išmokome derantis dėl MFF. Kas yra svarbu? E, svarbu yra padėkoti už jūsų indėlį. Mes tengiamės atsižvelgti į dėrybininkų e, nuomonę ir labai gaila, kad e, nėra galimybių kažkaip kitaip įtakoti biudžeto komiteto darbą, tik tai pakeitimais, kurie turėtų jau būti pateikiami anglų kalba. Ačiū. Ačiū, kad pristatėte nuomonės projektą. Jeigu turite kažkokių pastabų, komentarų, prašome. Pone Marinesku. Ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Nuomonės projektas yra puikus, bet reikėtų paminėti ir bendro pobūdžio dalykus. Derantis dėl MFF, mano nuomonė, Europos parlamentas liko nuo šalyje. Dėl sumų buvo priimtas sprendimas taryboje, o mes turėjome tik tai pasakyti, ar mes pritarėme ar ne. Aišku, tokia yra taisyklė, tačiau mes galime padaryti daugiau, jeigu mes pažiūrėsime į kiekvieną e, politiką, dėl kurių yra e, tariamasi pagal bendro sprendimo procedūrą ir e, būtų puiku, jeigu mes galėtumėm aktyviau dalyvauti formuojant e, tokių politikų, politikoms skirtus biudžetus. Mes turėtumėm įsiaiškinti, kokia yra situacija su skirtingomis ES politikomis ir kokie yra finansiniai ištekliai, kad tos politikos būtų, būtų įgyvendinamos. Pone Gomes. Man atrodo, kad ponas Lambert ketino pateikti tokią. Mm, Pone Lambert ketino pateikti tokią nuomonę, aš esu pasirengusi priimti visą tai domėn. Pone Lambert, savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes pritarame e, tam, kas yra rašoma šioje nuomonėje. Turime pakeitimų, kuriuos ketiname pateikti. Buvo kalbėta apie tai, kad Europos parlamentas uh, E, negalėjo suvaidinti pilnateisio vaidmens e, dėrybose. Todėl e, manau, kad viskas tinkamai šiuo atžvilgiu atspindėta nuomonės projekte. Europos parlamento e, vidinis koordinavimas e, turi būti mm, patobulintas, derantis dėl kito MFF, nes atrodo, kad ne visada Europos parlamentas laikėsi vieningus nuomonės. Pirmininkas. Žodis pranešėjai. Pora žodžių. Yra nustatytas terminas e, pakeitimams pateikti E, tačiau aš norėčiau gauti jūsų pakeitimų. Galima ir kritiškiau viską suformuluoti. Mes e, nuomonės projektą pateiksime biudžeto komitetui. Komitetas yra nusiteikęs kritiškai ir galime pasakyti, kad na, siekime pozityvumo e, šiame nuomonės projekte, ypač dėl TVR fondų. TVR fondų klausimas buvo labai sudėtingas ir nebuvo atsižvelgta į tai, ką pasakė Europos parlamentas. Taigi, stenkime būti kritiškesni ir aš priimsiu domenijų su pakeitimų pasiūlymus. Pakeitimus galima teikti iki vasario 18 dienos. Ačiū, ačiū pranešėjai, ačiū, kad pristatėte nuomonės projektą. Ačiū už komentarus. Siūlau tęsti darbus rytoj 9 val. Gerą vakarą visiems.